Gerbiami kolegos, pradėkime darbus. Turiu atsiprašyti, kad e, e, vėluoju pradėti posėdį, tačiau yra rengiamasi busimam Kozaka posėdžiui ir jame dalyvauti tiesiog negalėjau. Turiu priminti, kad šiandieną mūsų posėdis bus filmuojamas ir transliuojamas internetu. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Turiu pasakyti truputį informacijos susijusios su darbo tvarkė. Visų pirma, šiandieną bus e, balsuojama dėl Europinio semestro, kadangi ekonominių ir pinigų reikalų komitetas turės priimti domen mūsų nuomonę balsuodami rytoj. Dėl statistinės, demogra statistinės demogra demografinės statistikos taip pat turime problemų, kadangi kol kas kompromiso pasiekti nepasisekė. Aišku, išklausysime tai, ką jūs norite pasakyti, bet greičiausiai balsavimas bus atidėtas iki rytojos 10 valandos, jeigu, aišku, visi punktualiai susirinksime į posėdį prieš tai reikės išklausyti koordinatorių nuomonės. Šiandieną koordinatorių posėdžio nebus, kadangi pono e, Galtieri ir dar vieno nario nebus. E, ponas Galtieri yra šiuo metu Dubline. Ir dėl e, na, klimato sąlygų negali atvykti į Briuselį. Ir šį vakarą e, koordinatorių posėdžio nebus. Perkelsime jį į rytojų ir koordinatorių posėdis įvyks nuo 9 iki 10 valandos. 10 valandą, jeigu koordinatoriai sutiks, bus balsuojama dėl Europos demografinės statistikos. Ir tada e, dirbsime, kaip numato darbo atvarkė. Galiausiai 11 valandą e, pasisakys. E, Airijos Europos reikalų ministrė Lucinda Kreiton. Toliau, ponios Džena Kau pranešimas dėl Europos politinių partijų. E, pakeitimų pasiūlymai yra parengti tik tai e, originalo kalba, todėl siūlyčiau vis dėlto keistis e, informa nuomonę, tačiau trumpai. Visų pirma, e, suteiksime žodį pranešėjai, kad jie pateiktų tokias bendras pastabas, taip pat suteiksime žodį e, pakeitimų autoriams, kad jie pristatytų savo nuomonę. Taigi, man atrodo, jau viską pristačiau. Ne, dar vis dėlto pono Glotierį Tarkovskį pranešimas buvo baigtas renkti sausio 15 dieną, tačiau kalbant ir apie šį pranešimą, nėra e, pakeitimai išversti. Ir tikiuosi, kad bent jau rytoj galėsime gauti dokumentus išverstus bent į kelias kalbas. Jeigu turit, neturite pastabų, siūlau patvirtinti darbo tvarkės projektą, kaip buvo pakeista. Prašome. Taip, ponia pirmininkė, labai ačiū. Noriu pirmiausia palinkėti visiems sėkmingų naujųjų metų, kadangi mes pirmą kartą pusėdžiaujame 2013 metais. 13 metais e, mūsų frakcija galės pritarti jūsų pasiūlymui atidėti balsavimą dėl Europos demografinės statistikos iki rytojaus ryto. Ir mes taip pat pritarėme tam, kad sprendimą galima bus priimti priklausomai nuo sutarimo laipsnio po koordinatorių posėdžio rytoj. Taigi su tuo mes sutinkame ir rytoj ryte dar posėdžiaus koordinatoriai, jie turės spręsti šį dalyką. Dabar dėl Vengel pranešimo, tai galime nebejotinai pasikeisti Čenako pranešimo atveju nuomonės. Ponas Daf. Na, Silvijo, panašu, kad mes neturime pasirinkimo, kaip kad šiek tiek keisti darbo tvarkę. Tačiau bėda ta, kad turėsime labai labai nedaug laiko apsvarstyti sudėtingą Europos parlamento sudėties po 14 metų rinkimo klausimą ir nemanau, kad pakaks pusvalandžio tokiam svarbiam klausimui apsvarstyti. Ir kadangi svarbu, jog parlamentas kaip galima greičiau šio klausimu priimtų sprendimą, manau, mums reikės surenkti neįlinį posėdį, kad galėtume tinkamai šį klausimą išanalizuoti. Ir man atrodo, kad diskusijos yra labai įdomios Ir rytoj galėsime pradėti diskusijas, o jeigu reikės, organizuosime ypatingą posėdį, papildomą posėdį. Taigi, jeigu daugiau pasisakyti norinčių nėra, galime pereiti prie trečio darbo tvarkės punkto, tai yra praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas. Mes turime patvirtinti 2012 m. lapkričio 19 dienos posėdžio protokolą. Jis yra išplatintas ir remiantis susiklošusią praktiką, jeigu nėra kažkokių prieštaravimų, e, posėdžių protokolai laikomi tvirti, patvirtintais. Dabar Siūlau pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra Europos e, demografinės statistikos. Esu šios nuomonės referentas ir dėje turiu pasakyti, kad kompromisas nebuvo pasiektas. Pasižiūrėkime, gal rytoj tarp koordinatorių bus galima susitarti, bet kuriu atveju po to reikės apsispręsti ar balsuoti, ar atidėti diskusijas. Žiūrėsime rytoj. Jeigu kas norė, nori pristatyti pateiktus pakeitimus, gali tai padaryti. E, Baredo Kapelio iš Europos komisijos taip pat dalyvauja posėdėje ir gali pristatyti komisijos e, poziciją. Nežinau, ar pradėkime galbūt nuo pono Eduardo Baredo Kapelio. O gal geriau e, suteiksiu žodį parlamentarams, kaip visada. Taigi, prašome. Sí, gracias, presidente. E... Ponas Korero, ačiū labai, ponė pirmininkė. Kalbant apie pagrindinį klausimą, dėl kurio reikia susitarti ir uh, dėl tų nesutarimų, dėl ketvirtojo straipsnio keitimo, tai manau, kad rytoj ryte šį klausimą turi apsvarstyti koordinatoriai savo frakcijų vardu, bet norėtume atkreipti dėmesį į socialdemokratų frakcijoje rūpinčius dalykus dėl kompromisinio pakeitimo. Iš pradžių buvo manoma, kad nereikėtų daryti nuorodos ir minėti tarybos kvalifikuotosios balsų daugumos procedūrą tačiau mes gavome informacijos, kad dėl teisinių priežasčių neišvengsime tokio paminėjimo. Mes tiesiog negalime nepaminėti šio dalyko. O tokia nuoroda galėtų pasitarnauti laikinam, laikinos migracijos sustabdymui, kad uh, būtų užtikrintos ir balsavimo teisės tam tikrų valstybių narių. Ir iki rytojus mums reikia pagalvoti, ką daryti su ta kvalifikuotusios balsų daugumos taryboje nuomonė, e, procedūra ir nuoroda. Ir pagalvoti dėl kompromisinio pasiūlymo, dėl kurio anksčiau buvome susitarę. Galbūt būtų naudinga politinių frakcijų sekretoriams bent dalį problemos įspręsti iki rytojus koordinatorių posėdžio. Ponas Daf. Pona pirmininkė. Alde grupė iš principo palankiai vertina komisijos pasiūlymą ir nemato būtinybės komplikuoti visą reikalą, juo lab, kad tai yra iš esmės techninis dalykas. Todėl siekiant kompromiso norėčiau, kad kolegos atkreiptų į mūsų frakcijos e, poziciją dėmesį. Ačiū. Panas Brons. Ačiū. Nenorėčiau kartoti įvairių dalykų apie statistiką, nes visi pavargsime nuo tų skaičių, bet nesvarbu, kiek pavargę bebūtumėme, vis tiek reikia čia išvelgti tiesos elementų. Statistika pagal savo pobūdį yra susijusi su konstruktyviomis kategorijomis, kurias galima lyginti su kitomis kategorijomis, kurios yra atskirai parengiamos. Tuomet galima išsiaiškinti, ar yra koks tai santykis tarp tų kategorijų. Na ir kuomet statistiniai duomenys yra atidžiai renkami, jie gali būti laikomi objektyviais. Ir paaiškinamajame rašte dokumente yra teigiama, kad statistiniai duomenys turi atitikti bešališkumo standartus. Tačiau kategorijų pasirinkimas arba duomenų klasės yra subjektyvus dalykas ir iš anksto yra primetama norima išvada, jeigu peržiūrėtumėme pakeitimus, ten rastumėme labai daug to pavyzdžių. Daugeliu atveju kategorijos yra parenkamos darant jau prielaidą dėl galimos išvados paaiškinamajame rašte taip pat yra kalbama apie tai, kad reikalingi aukštos kokybės duomenys, statistiniai duomenys tam, kad būtų galima suformuluoti veiklos tikslus. Tai reiškia, kad iš anksto numatomos išvados dar prieš pasirenkant kategorijas. Taigi statistinė informacija iš ties yra kaip objektyvus atsakymas į subjektyvų klausimą. Ir dėl to jos vertė yra labai ginština. Ačiū. Ar yra dar kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada norėčiau suteikti žodį Eduardo Baredo Kapeliot, e, Kapeliot kad jis pristatytų komisijos poziciją šiuo klausimu dėl Europos demografinės statistikos. Prašome. Much, Ačiū pirmininkė. Ponas Bareto dėja negalėjo šiandien atvykti ir aš vietoj jo pasisakysiu. Esu iš Eurostato. Uh, Man atrodo, kad e, viskas yra aišku ir visi supranta, kad reikalinga yra, reikalingas yra reglamentas dėl demografinių duomenų. Tai reiškia, kad yra daug e, sričių, kur galima pritaikyti dėl struktūrinių fondų, taip pat ilgalaikio viešųjų finansų vertinimo. Tose srityse reikalingi statistiniai duomenys taip pat, kuriant atitinkamas strategijas. Taigi toks reglamentas yra reikalingas. Kodėl? Todėl, kad duomenys ilgai buvo renkami tam tikrų sustarimų pagrindų ir kasmet Eurostatas tarybai perduodavo duomenys apie gyventojus, kurie būdavo reikalingi dėl kvalifikuotos daugumos ir tai yra tie duomenys, kurie egzistuoja. Bet tie duomenys dažniausiai yra susijęs su palyginamumo problemomis nes e, tie duomenys, kuriuos surinkame, ten yra problemų dėl palyginimo. Ir reglamento tikslas yra pagerinti kokybę ir duomenų palyginamumą. Ir taip pat išvengti didelės dvigubos skaičiavimo problemos, su kuria dabar susidurėme. Komisija pagal ketvirtąjį straipsnį norėtų akcentuoti, jog labai svarbu neatsisakyti nuorodos į kvalifikuotos daugumos balsavimą. Kodėl? Todėl, kad tame pačiame teisėkros pasiūlyme čia būtų ta nuoroda ir kalbant apie bazinius duomenis ir gyventojų duomenis, kas yra reikalinga kvalifikuotos daugumos balsavimui, tai būtų vienintelis būdas surinkti palyginamąją informaciją apie kvalifikuotos daugumos balsavimą ir taip pat tie patys šaltiniai būtų naudojami uh, de, renkant demografinę statistiką apskritai ir statistiką apie gyventojus, kas yra reikalinga kvalifikuotosios daugumos balsavimui. Taigi komisija akcentuoja, kad svarbu išsaugoti ketvirtai straipsnį ir š, galbūt šiek tiek jį pakoreguoti, performuluoti, bet nuoroda į kvalifikuotos daugumos balsavimą būtų reikalinga tame pačiame reglamente, kaip ir kalbant apie bendrą demografinių statistinių duomenų reglamentą. Taip pat komisija akcentuoja jog tarptautinės rekomendacijos jų yra laikomasi, ypač dėl gyventojų apibriešties. Taip pat 12 mėnesių kriterijaus apibrieštis, tai yra irgi tarptautinė rekomendacija, kurios laikomasi visame reglamente ir taip pat bandoma čia išvengti dvigubos skaičiavimo problemos. Tai yra labai svarbu komisijačių. Grazie, allora. Dėkoju. Taigi aš norėčiau baigti diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto prie man domėn tai, kas buvo pasakyta. Na ir tikiuosi, kad bus galima susitarti tarp frakcijų šį vakarą galbūt ir rytoj E, koordinatorių, po, po koordinatorių posėdžių e, būtų galima susitarus balsuoti 10 valandą. Na, aišku, jeigu koordinatoriai nesusitars, teks atidėti balsavimą kitam kartu, bet tikėkime, kad taip nebus. O dabar pereikime prie penkto darbo tvarkės punkto kuris yra susijęs su Europos ekonominės politikos koordinavimo semestru. Ir nuomonės referentas yra e, Paulo Rangel. Jam norėčiau suteikti žodį, kad jis e, pakomentuotų keturis e, pasiūlymus, kuriuos pateikė kolega DAF. Prašome, ponui Rangel, žodis. Na ką galiu pasakyti šiuo klausimu? O pasakyti galiu tai, kad pono DAF pakeitimai yra primtini. Tokie, kokie yra dabar. Nes manau, kad jie tikrai yra svarbus ir susiję su šeštojo punkto išbraukimu, tai yra dėl plenarinių sesijų ir e, parlamento teisę parengti politinių prioritetų darbo dokumentą prasidėjus kiekvienai naujai parlamento kadencijai. Aš manau, kad iš esmės kolega DAF šiomis šiais pakeitimais nurodo, kad egzistuoja teorinė tikimybė, jo gali būti pažeista pusiausvyrą, kontrolės ir balanso pusiausvyrą ir mes tikrai turime turėti daugiau politinių galių ekonomikos srityje. Mes <clears throat> negalime daryti tiesioginės įtakos, bet turėtume atlikti priežiūros funkciją. Trumpai kalbant, man regis, du pakeitimai yra ne tik priimtini, bet ir priimtini Juos būtina patvirtinti. Taip pat yra pasiūlymas dėl 16 punkto, kad nariams būtų teikiama informacija. <clears throat> Kalbant šiuo atveju, tai aš manau, kad daugeliui parlamente tai nekelia problemų, mes apie tai kalbėjome anksčiau ir iš esmės tai atspindi dabartinę padėtį. Yra dar vienas dalykas, tai tarp institucinis susitarimas ir konkrečiai 17 punktas. Ir kadangi iš tiesų nėra tokios institucijos, kuri prižiūrėtų ekonomikos politiką, tai faktiškai, <clears throat> nepaisant to, kad yra kalbama apie ES struktūrą, manau, kad šiuo atveju reikėtų kalbėti apie parlamento komisijos ir Europų vadovų tarybos gebėjimą <clears throat> kartu gerinti demokratinę kontrolę. Ir siūlymas išbraukti gal būtų tai nelabai aktualus, nes aš manau komisija irgi pritarė, kad reikalinga priežiūra vykdyti. Ir jeigu mes iš tiesų kada nors sukursime ekonomiką prižiūrinčią struktūrą, tai tada tokio tarp institucijos susitarimo nebereikės. Bet šiuo metu išvelgiu ir tam tikrą dviprasmybę, nes Šioje srityje, ekonomikos priežiūros srityje vyksta darbas, o norint užtikrinti <clears throat> stabilumą, mums reikia gerai žinoti, kaip tas darbas vyksta ir kas yra daroma. Taigi du pateiktieji pasiūlymai dėl šeštojo ir septintojo punkto man yra visiškai primtini, tačiau nepritariu siūlymui išbraukti 16 dalies antrą pastraipą ir 17 e, dalies pakeitimui, ypač kadangi susijęs su tarp institucinio susitarimu. Aišku, mielai esu pasirengęs išklausyti ir kitų pozicijas. Jeigu jūs turite kažkokių argumentų, mielai juos išklausysiu. Ačiū toliau, ponas Smith. Messerschmidt. Ačiū, ponia pirmininkė, naudosios galimybę ir kalbėsiu danų kalbą. Noriu <clears throat> pasveikinti pranešėją parengus įdomų pranešimą. Iš tiesų nesu aršus Europos Sąjungos šalininkas ir to, kad valstybių narių uh, politikos būtų integruotos europinių lygių, nors žinau, kokie yra Lisabono sutartis. Manau, kad pono DAF pateikti pakeitimai, ypač dėl šeštosios dalies, yra labai geri. Jie tikrai yra prasmingi ir manyčiau, jog tai prisidėtų prie valstybių narių ūkio augimo politikos stiprinimo. Norėčiau atkreipti dėmesį į dešimtąją dalį, kurioje pažymima, pažymimas stiprėjantis Europos parlamento vaidmuo ir kai pranešimas bus patvirtintas komitete, o paskui dėl jo bus balsuojama plenarinėje sesijoje, norėčiau, kad būtų apsvarstyta kas už tai bus atsakingas nacionaliniuose parlamentuose, nes paprastai parengus vieną pranešimą mes rengiame tolesnius pranešimus ir aš manau, kad mes turėtume uh, kreiptis į nacionalinius parlamentus dėl labai aiškių datų nustatymo. Maničiau, kad dešimtas punkt, dešimtoji dalis ir yra uh, mūsų diskusijos širdis. Turiu galvoje diskusiją dėl ekonomikos augimo. O dabar belieka padėkoti pranešėjai bei ponui DAF už pateiktus pakeitimus. Ponas DAF. Aišku, aš visiškai pritariu ponui Messeršmitui, kad mums reikia daug rimčiau apsvarstyti šį klausimą, negu tai darėme iki šiol. Reikia pagalvoti, kaip gerinti tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Ekonomikos, ES ekonomikos, politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse. Žinote, kad <clears throat> fiskalinio susitarimo 13 straipsnis šiuo atveju yra aktualus. Ir akivaizdu, kad būtent mūsų komitetas turi spręsti šį klausimą nepakanka. Vien tik tai jo svarsimą perduoti į kon komitetui. Konstituciniai bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais aspektai yra labai svarbus momentas. O bendradarbiavimas su jais reiškia pasikeitimą nuomonėmis. Ir aš esu labai dėkingas, kad pranešėjas pritarė mano pirmiems dviems pakeitimams. Už tai esu ponui Rangeliu dėkingas. Kitas dalykas, kad mes nebejotinai turėtume atsižvelgti į galių padalymo principą ir gerbti komisijos įgaliojimus. O teikiamų pakeitimų atveju tai tai, kas dabar siūloma parlamentui, būtų sunku padaryti dėl tam tikrų įgūdžių stokos, todėl aš manau, kad tas kitas dvi dalis vertėtų išbraukti. Dabar dėl trečiojo pakeitimų. Aš siūlau 16 dalies antrąją pastraipą išbraukti, nes tokia nuostata yra pamatinėme susitarime bet neprieštaraučiau, jeigu atsirastų toks tekstas ir pranešime. Tiek dėl trečiojo pakeitimo. Dabar dėl ketvirtojo pakeitimo ir tarp institucinio susitarimo. Aš tikrai suprantu, kad atsirado tam tikra mada parlamentui siūlyti formalių susitarimų su komisija sudarimą. Tačiau šiuo atveju manau, kad tai būtų kiek per išmoningas santykių su komisija formalizavimas. Ir laikas, kuris būtų skirtas tokiam susitarimui, geriau lai atitenka esminėms diskusijoms dėl ekonomikos augimo, dėl 27 ir uh, gali būti panaudotas 27 valstybių narių ekonomikos politikos formavimo analizai. Aš manau, kad visgi šiuo metu mes išgyvename perinamai laikotarpį vedantį į fiskalinę ir ekonominę integraciją. Ir šio laikotarpio metu reikės parengti naujas priemonės. Aš asmeniškai siūlyčiau pagalvoti apie 15 metais vyksianti konventą, jam reikėtų ruoštis, nes būtent tada konvento metu parlamentas ir uh, ras savo tinkamą vietą. Dėkuoju dabar žodis ponai Guerrero. Ačiū, pirmininkė. Išklausiau to, ką pasakė kolegos ką tik. Ir norėčiau apginti tą poziciją, kurią išsakė ponas Rangelis savo nuomonės projekte. Aš manau, kad mūsų noras sustiprinti parlamento pozicijas, ypač tuo metu, kai ekonominės valdysenos reformos ir tam tikri tarp vyriausybiniai elementai tokiuose reformuose gali šiek tiek susilpninti parlamentą arba jį nustumti į šoną. Kalbant apie ekonominės valdysinos inovacijų stebėseną ir vertinimą. Na, aš kaip ir suprantu pono Dafo e, pasiūlytų pakeitimų esmę ir suprantu, kodėl ponas Rangelis pritarė dviems iš pasiūlytų, dviems pirmiesiems iš pasiūlytų pakeitimų, tačiau iš principo, jeigu mes interpre, interpretuotumėte, interpre, interpretuotumėme pono Rangelo pasiūlytą tekstą ir jo esmę, šešto, šeštos dalies pirmasis pakeitimas – Čia lyg atrodo, kad parlamentas, kada tik panorėjęs, gali išsakyti nuomonę dėl ekonominių prioritetų ir uždavinių Europos semestro rėmuose. Tiesiog reikalingas pirmininkų sueigos sutarimas ir tuomet jau iniciatyva perduodama plenariniam posėdžiui. Dabar perinant prie kito pakeitimo, kuriam irgi pritarė ponas Rangel. Būtent išbraukti atitinkamą teksto dalį Čia yra akcentuojama tai, kad parlamentas gali išsakyti savo vidinį sutarimą dėl politinių prioritetų kadencijos pradžioje. Tai nereiškia to paties, nereiškia kišimosi į komisijos politiką, jos lyderystės vaidmenį. Tiesiog parlamentas čia gauna galimybę išsakyti savo nuomonę, savo pozicijas, kurios nebūtinai prieštarauja komisijos nuomoniai. Nepaisant e, rinkimų rezultatų, juk visi bandome apginti tą patį dalyką. Vyksta reformų procesas, bandomas sustiprinti ekonominę valdysiną ir tikrai būtų pravartu, jeigu Europos parlamentas galėtų uh, tose reformose būtų būti aktyviai įtraukiamas ir stebėti, kokiu rezultatu duoda tos reformos e, kasdieniam žmonių gyvenimui, kalbant bendrai apie ES ekonomiką. Ir dėl to ir reikalingi mechanizmai tam, kad parlamentas tą nuomonę galėtų išsakyti. Mes čia teikiame nuomonę. Atsakingasis komitetas yra ekonomikos reikalų komitetas. Jis, aišku, ir nuspręs, kaip koks bus pranešimas. Aš, kaip socialistų atstovas, balsuosiu prieš pakeitimus, tačiau aš suprantu, kuo remiantis yra siūlomi šie pakeitimai ir suprantu pono Rangel poziciją, kodėl jis būtent nusprendė pritarti dviems iš pasiūlytų pakeitimų. Rangel. Puiku, tada suteikime žodį pranešėjai Rangel. Uh, first, like to... Pirmiausia, norėčiau padėkoti už visas pastabas, pono Messeršmito, ir Gerero pastabas ir norėčiau pasveikinti kolegą Gerero, nes jis pasiekė to, kas yra sudėtinga. Jis labiau sutinka su manimi, negu kad aš pats su savimi. Tai čia sudėtinga tą, to pasiekti. Norėčiau tiesiog pasakyti kolegai DAF, reaguodamas į tai, ką jis pasakė, dėl tarp institucinio susitarimo. Visapusiškai suprantu, visiškai suprantu, ką jis nori pasakyti, bet taipogi manau, kad reiktų daryti šiokį tokį spaudimą šalia komisijos ir tarybos. Ir jeigu nebus pagrindo, kuriuo remiantis pagal tarp institucinį susitarimą mes tą galėtumėme padaryti, tuomet mūsų pozicijos susilpnės. Ir aš manau, kad mes turėtumėme išsaugoti tą galimybę daryti spaudimą. Jeigu jūs manęs paklaustumėte, kam aš teikčiau pirmenybę, aš pirmenybę teikčiau tam, kad būtų labai aiškus pagrindas ateityje, kalbant apie kompetencijas įvairias, bet būtent dėl to mes ir kūrėme naują į ekonominės valdysinos modelį, tam, kad galėtumėme daryti šiokį tokį spaudimą ir pasakyti, jeigu nepavyks, jeigu norime kažką padaryti, reikalingas tarp institucinis susitarimas, kad galėtumėme sureguliuoti tą reikalą. Taigi aš manau, kad tą spaudimą turėtumėme daryti, tai yra strateginis, taktinis manevras, tačiau konstitucinių konstituciniai reikalai ir yra susijęs su institucijų strateginiais ir kitokiais manevrais. Taigi aš savo pozicijos nekeisiu ir pritarsiu dviems pirmiems pakeitimams, bet nepritarsiu e, tam, kad e, tiems kitiems pakeitimams. Jos atmesiu. Bene. Allora pos... Puiku. Tuomet e, šios diskusijos dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro yra baigtos ir balsuosime šiuo klausimu šiandieną 5 valandą. O dabar siūlau pereiti prie 6 darbo tvarkės punkto, tai yra Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo. Pranešėjai yra Marieta Džanakao e, pakeitimų pasiūlymus buvo galima teikti iki e, sausio 17 dienos. Taigi šiandieną E, galime susipažinti su pakeitimo pasiūlymais, tačiau dėje tik tai originalo kalba. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, po to visiems norintams pasisakyti, o e, balsavimas turėtų vykti 19 e, vasario dieną. Pone Žanakao. Ačiū pirmininkė. Yra pateikta apie 80 pakeitimų pasiūlymų e, šio pranešimo atžvilgių ir būtent toks didžiulis skaičius mane stebina. Pakeitimų pasiūlymų e, tikrai yra labai daug, nors e, dėl šio pranešimų buvo, buvo kalbėta ne vieną kartą. Ir, na, ne visada šis pranešimas sulaukia šit tiek daug susidomėjimo. Todėl dabar tikrai nustebau, kai sulaukiau šitiek daug pakeitimų pasiūlymo. Turiu priminti, kad e, kai buvo pristatytas e, pirmasis pranešimo projektas, sulaukiau tik tai 18 pakeitimų pasiūlymų ir dėja negalėjau jiems pritarti. Dar kartoju, e, ne vieną kartą buvo kalbėta apie šį pranešimą, apie Europos politinės partijas ir kolegos, kurie dabar pristatė šitiek daug pakeitimų, dėja sustikimų metu niekada e, nepasisakė prieš patį pranešimą. Ir įsivaizduokite, kad Liepos mėnesį visas darbas e, turėtų būti baigtas, kad galėtume, kad būtų galima pasirenkti 2014 metų rinkimams. Kad e, būtų galima iškelti, iškelti E, kandidatūras. Todėl supraskite, kad e, sulaukus šitiek daug pakeitimų pas, pasiūlymų situacija komplikuojasi, reikės organizuoti iš trišalės dėrybą su taryba, nes e, komisija yra pateikusi mums informacijos, kad daugelis ES šalių E, turi tam tikrų baimių, kad Europos parlamentas prašys busimiems rinkimams daugiau lėšų, nors mes visą laiką teigiame priešingai. Toliau dėl pačių pakeitimų pasiūlymo. Na, galbūt e, kai kurie gali būti primtini. APP e frakcija pateikė pakeitimų pasiūlymų, kurie visiškai e, nedara nei su mano pranešimo projektu, nei su komisijos pradiniu pasiūlymu. Būtent dėl tokių visiškai nesusijusių pakeitimų pasiūlymų situacija tampa labai komplikuota. Be abejo, teks organizuoti konsultaciją su šešėliniais pranešėjais. Pavyzdžiui, jau buvo organizuota susitikimas ir su šešėliniais pranešėjais, ir su sekretoriato darbuotojais. Ir žiūrėsime, kokius kompromisinius pasiūlymus galima parengti. Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, e, neva kai kurių kolegų Europos parlamentas e, neturėtų būti kompetitingas e, Europos politinių partijų klausimu. Ir finan, tokių politinių partijų finansavimas turėtų būti komisijos dalykas. Jeigu leisite, aš turiu pasakyti, kad toks pateiktas pasiūlymas prieštarauja demokratijai kadangi Europos komisija tai atlieka vykdančiosios valdžios e, funkciją. Ir e, nu, paprastai juk e, politinės partijos, kurios nori dalyvauti rinkimuose, neturi registruotis vienoje ar kitoje ministerijoje. Taigi toks pateiktas pasiūlymas kelia man labai rimtų abejonių ir apskritai norėčiau paklausti, kaip buvo pateikti šie pakeitimai, koks yra jų autorių motyvas. Dar kartą kartoju, tokie pakeitimai iš tiesų apsunkins dėrybas tarp trijų ES institucijų ir norėčiau paklausti, kodėl, gerbiami kolegos, po visų tų diskusijų jie mane, kad būtina pateikti pakeitimų pasiūlymus, kurie visiškai e, nedara su e, pranešimo projektu, kuris buvo kaip ir suderintas e, AFKO komitete. Taigi dar kartą kartoju, aš e, stengsiuos padaryti viską, ką galiu, Tačiau dalis pakeitimų pasiūlymų visiškai nėra susiję su mano pasiūlymu, taip pat nėra susiję ir su Europos komisijos pasiūlymu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Pono Šolcas, prašom jums žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir taip pat e, už pranešimo projektą. Mes tikrai nekartą svarstėme susijusius klausimus, bet manau, kad e, susidomėjimas yra aiškus, nes politinėse frakcijose vyksta anksčiau prasidėjusi diskusija, jį tebesitėse. Todėl visiškai suprantama, kad dabar, kai jau žvelgiame į galutinį kompromisinį teksto variantą, atsirado nemažai pakeitimų. Mūsų frakcijos vardu aš pateikiau keletą pakeitimų, kurie dera su kai kuriais kitais pakeitimais dėl siūlomo reglamento. Pirmiausiai, apskritai pagalvoti reikia, kokia turėtų būti Europos politinių partijų vieta. Per paskutinę diskusiją su komisijos atstovais mes e, kalbėjome ir apie komisijos ataskaitą, kurioje iš vienos pusės e, bandoma suteikti aiškių galių europinėms politinėms partijoms, atsižvelgiant į jų nacionalinį, atsižvelgiant į nacionalinį kontekstą. Bėda ta, kad iš tiesų toks bandymas nesukurs europinių politinių partijų. Nes galų gale galima išvelgti tam tikrų paralelių yra įvairių um, europinių institucijų, kurios veikia vienose ar kitose valstybėse narėse, bet uh, svaigeneris tai nieko neapsprendžia. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Mes taip pat, teikdami pakeitimus, bandėme iš dalies depolitizuoti uh, Europos politinių partijų registravimo procesą. Kitaip sakant, suverenių valstybių piliečiai, norėdami užregistruoti tokio tipo partiją, turi turėti galimybę ir teisės dalyvauti Europinės integracijos darbe. Nebijotinai, tokio siekio įtvirtinimas turėtų ilgalaikės pasiekmes. Ir turėtų būti registruojami partijų įstatai, o tai neišvengiamai reiškia ir administracinį procesą, bet kita vertus turėtų būti politinių požiūrių įvertinamos tokios partijos ir jų galima veikla. Taigi iš vienos pusės yra suvereni galimybė steigti partiją. Dar mes teikiame pakeitimų, kuriuos galėčiau priskirti gal trečiai kategorijai pakeitimų. Ir šiuo atveju mes visi remiamės tais pačiais išeities taškais. O tie taškai yra štai kokie. Kila klausimas, koks yra tarpusavio santykis tarp didesnių, mažesnių partijų, naujų ir seniai veikiančių politinių partijų, kaip apibriežti tą tarpusavio santykį tarp šių dviejų polių kiekvienu atveju, kiek jos gali dalyvauti europinio lygio diskusijose nes tokia teisė jiems turėtų būti suteikta. Dar vienas dalykas, kad aišku, finansavimas tada iškyla. Finansavimo klausimas iškyla nuo 50 iki 80 procentų. Atsiprašau, nuo 15 iki 85 procentų būtų finansavimo skalė. Aišku, atsižvelgiant į parlamentą išrenkamų narių skaičių. Ir visą tai kelia, sukelia kitą diskusiją, kur tai veda Europą. Kiek tai leis užtikrinti mūsų piliečių dalyvavimą europinių sprendimų prieimimo procese. Nes visos partijos tokiu atveju turi turėti lygias galimybės dalyvauti šiame procese užuot um, išlaikius dabartinę sistemą. Taigi, ką reikštų tokios politinės partijos? Kiek turėtų būti tų narių? Septintoji, ketvirtis ir taip toliau. Ar reikėtų nustatyti pakankamai žemus reikalavimus kad galėtų, sakysime, penktadalį vienyti politinę partiją. Ačiū. Dabar žodis ponui Messerschmidt. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę susitikus šešėliniams pranešėjams mes svarstėme kai kurios dalykus, kuriuos norėčiau dabar pagarsinti. Mes kalbėjome apie demokratijos legitimumą įvairių lygių. Tas modelis, kuris dabar egzistuoja, o tai yra parlamentai, parlamento nariai priima sprendimus, kiek politinės partijos gali tenkinti joms keliamus uždavinius ir reikalavimus, tai šiame kontekste galima labai toli e, nueiti diskusijose, nes kyla klausimas ir dėl parlamento narių kompetencijos, taip pat dėl um, laisvės um, priimti sprendimus. Be to, yra ir kitų situacijų, kada nariai išrenkami, o po to rinkėjai nuo jų nusisuka. O jeigu atsiranda nauja politinė partija, su kuria nenori bendradarbiauti kitos politinės partijos, tada jau kyla apskritai demokratijos problema. Todėl aš manau, kai kurie pakeitimai tikrai būtini. Ir viena iš dabartinių šiuo klausimu susijusių pranešimo dalių tikrai kelia problemų Ir tos problemos susijusios su naujai registruotų politinių partijų pripažinimu. Nes toks pripažinimas be kito, kur reiškia galimybę naudotis nemažais fondais. Ir kita vertus, tie parlamento nariai, kurie priima sprendimus, turi būti visiškai nešališki, vertindami naujai užgimusios politinės partijos gebėjimą tinkamai veikti. Patys parlamento nariai neturėtų tapti kliūtimi naujai partijai atsirasti. Ir tai būtina. Ir manau, kad su šiuo klausimu susijusios pranešimo dalis turi būti arba išbrauktos iš teksto, arba kitaip suformuluotos. Nes mes e, tiesiog apnuoginame vieną savo užnugario dalį ir galime būti labai lengvai užpulti jeigu norime įtvirtinti demokratinę naujų partijų narių rinkimo sistemą. Ačiū. Ponui Dafai žodis prašome. Aš nemanau, kad ponė Džianaku nusteps dėl pakeitimų dydžio ar kiekio. Visi puikiai žinojome, kad šis klausimas yra labai kontroversiškas, na ir bendra praktika valstybėse narėse labai įvairi yra. Įvairiose valstybėse taikoma vis kitokia praktika dėl reglamento struktūros ir paties ir įstatymų tonas skiriasi, kalbant apie politinių partijų finansavimą, nes kai kuriuose šalise vykdomoji valdžia yra atsakinga už partijų registravimą. Junktinėje karalystėje, tarkim, taip yra, tai būtų vienas pavyzdžių. Na ir mes pamatysime kiek yra nesutariama dėl to taryboje. Kiek suprantu, nesutarimų bus nemažai ir tikrai prieš pasiekiant galtinį sprendimą dėl šio teisės akto trilogas bus neišvengiamas. Antroji priežastis, kodėl trilogas bus būtinas, yra ta, kad komisijos dokumentų rengimo praktika daugeliu atveju yra gan prasta. Trūksta, tarkim, narių apibriešties reglamente. Visiškai nėra aišku, tarkim, kas, ką konkrečiai, apie ką konkrečiai jie bando kalbėti. Ar jie kalba apie įprastinius narius, partijos narius, ar jie kalba apie parlamentų narius. Arba partijoje kažkokias pareigas einančius narius. Taigi yra nemažai klausimų, į kuriuos reikia aiškiai atsakyti. Reikalingi paaiškinimai. Pritariu ponui Šulciui, kad reikia, kaip jau minėjau anksčiau, matyt, nieko tai nenustebins, mums būtent reikia surasti būdų, kaip būtų galima tikrinti registracijas. Tai yra, tai tas tikrinimas turi būti griežtas, objektivus ir kiek galima labiau bešališkas. Aš asmeniškai būčiau linkęs sukurti tokią rinkiminę tarnybą, kuri būtų uh, kaip ir netoli komisijos. Tačiau mano frakcija mano, kad komisijos pozicija įsteigti išminčių komitetą galbūt ir būtų pakankamas, pakankamas patikrinimas, galimybė tinkamai patikrinti šį procesą. Kaip ir priimtina man tai yra, tačiau aš norėčiau padidinti komiteto sudėtį nuo 3 iki 9. Trys nariai, to išminčių komiteto nariai, būtų skiriami visų trijų institucijų. Taipogi bandžiau pasiūlyti mintį, kad nuobaudos ir sankcijos turi būti apibrieštos deleguot, deleguotame teisės akte. Ir taip pat aiškiau turime pasakyti, ką reiškia politinė partija. Tai nėra vien tik tai politiškai politinių, panašių politinių pažiūrų asmenų asociacija. Tai yra institucija, asociacija, kur turi atitinkamą kampaniją ir kuri įgyja valdžios vietų parlamente, įgyja balsų. Ir nemanau, kad komisija realiai suvokia, ką reiškia politinė partija tokiu lygmeniu ir ką ji reiškia ir koks jos tikslas. Uh, Na ir tos svarbios naujos atsakomybės, kurias įgis tos partijos, irgi nėra aiškiai išsakytos komisijos. Ketvirtas dalykas - dėl ribinių verčių. Ir frakcijoje mes apie tai daug kalbėjomės ir mūsų išvada yra ta, kad norint užtikrinti, kad tos politinės partijos būtų tikrai tarptautinės, transnacionalinės, turime reikalauti, kad ribinė vertė būtų pakelta iki trečdalio, kad trečdalis narių, trečdalis valstybių narių atstovų dalyvautų toje partijoje arba trečdalis tautybių būtų įtraukiama, kuriant politinę partiją. Taip pat numatėme straipsnį, kur bandoma išvengti dvigubos skaičiavimo Europinės, Euro, Europos parlamento narių ir kad būtų didesnis skaidrumas. Kalbant apie dokumentus, būtent dokumentai turi būti publikuojami. Ta daro parlamentas. per savo registravimo procedūrą. Man atrodo, yra įmanoma čia pasiekti susitarimo tais klausimais. Tais... Ir aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su pranešėjai. Grazie. Ačiū ponui Daf. Dabar žodis ponui Ranžėlį. Ačiū. Norėčiau dar kartą pasveikinti kolegę Marietą Džianaku, atlikus puikų darbą. Suprantu, kad darbo jai dar liko nemažai. Ir dabar sutvarkyti tuos e, pakeitimus, pasiūlymas dėl pakeitimų. Turėčiau pasakyti, kad e, tam tikrą prasme pritariu Marietai dėl kažko ir nesutariu. Aš, aišku, pritariu tam, kad yra klausimas, e, apie kurį kalbame ilgai, bet jis yra toks esminis, kad dabartinių etapų, tai yra esminis etapas, atsiranda daug pakeitimų. Norėčiau atsiprašyti, nes esu iš tų žmonių, kurie labai atidžiai sekė diskusijas bet anksčiau nesu kalbėjęs su Marieta apie galutinę savo poziciją. Nors pozicija mano nesikeitė nuo pat pradžių, taigi aš norėčiau pasakyti, kad jokių atvejų nepritariu tam, kad parlamentas galėtų registruoti partijas, gautų registracinių įgaliojimų. Tokia yra mano pozicija. Ir kalbant ne vien tik apie Europą, bet apie bet kokią šalį, nes tai sukurtų įtarimų, uh, kad tos partijos, kurios jau yra parlamente, tam tikrą prasme daro įtaką arba bando sukontroliuoti tuos procesus ir sukontroliuoti tas partijas, kurios bus steigiamos šalyse. Visuomet buvo tokia mano pozicija. Turiu pasakyti, kad yra daug šalių, kur parlamentas tokiu atveju neturi jokios įtakos. Pavyzdžiui, Portugalijos atveju konstitucinis teismas tą daro. Uh, nekokia tai išrinkta administracija, kuri būtų nepriklausoma ir atsakinga už e, registravimą. Tai jau yra teismas, teismų sistema, kuri įgauna tuos įgaliojimus registravimo įgaliojimus. Na ir tai turėtų būti, aišku, nepriklausoma institucija, be jokios abejonės, aš manau, ir galbūt tai būtų neblogas kompromisas, būtent, kad tai būtų kažkokia nepriklausoma administracija, politinė administracija parlamento viduje, kad būtų kažkokia tai institucija, kuri būtų atsakinga už rinkiminius klausimus ir už partijų reikalus kuri būtų susijusi su parlamentą, tai būtų įstaiga, kuri yra nepriklausoma, bet yra parlamente. Tai įmanoma būtų. Ir tai man lengvai priimtina. Tačiau turiu pasakyti, kad čia man kyla problemų. Ne vien dėl to, kad teoriškai kai kuriuose šalyse sudėtinga būtų tam pritarti ir dėl tos priežasties tarybai tai bus labai kontroversiškas klausimas, bet ir dėl to, kad mes nusprendėme panaudoti tą straipsnį, kuris egzistuoja vienose šalyse, kitose neegzistuoja būtent dėl esminio partijos veiklos ar programos patikrinimo. Tai yra tokia nuostata, kuri pagal teisinės valstybės principus, demokratinės vertybės, reiškia, kad pagal tuos principus ir vertybės ši nuostata yra priimtina, bet šiek tiek pavojinga. Nes tokiu atveju mes kontroliuojame partijos ideologiją Ir tai, sakyčiau, yra demokratijos paradoksas. Nes yra tokia kontrolė, demokratijos kontrolė, kuri yra nukreipta prieš demokratiją. Tai yra na, klasikinė konstitucinės, konstitucinės filosofijos problema. Taigi dėl to mano gal pagrindinis pakeitimas ir nėra labai kontroversiškas, dėl tos rinkiminės administracijos būtent į tą esminę nuostatą įtraukti atitikti, atitikti demokratinėms vertybėms ir teisinės valstybės principams ir numatyti neutralumo prievolę, bešališkumo prievolę ir pasirūpinti, kad būtų užtikrinamas pluralizmo principas būtent pluralizmo idėja čia irgi yra labai svarbi. Ta institucija, tas organas, kuris kontroliuotų, iš esmės kontroliuotų e, partijos programą ir veiklą, tas organas turėtų, jam turėtų tekti prievalė užtikrinti, kuo galima didesnį pluralizmą. Tokiu būdu ta kontrolė netaptų ideologinę kontrolę, teigiant, kad šita ideologija gera, o šita jau bloga. Žinau, kad yra tokių šalių, kaip tarkim Vokietija, kur kai kurios ideologijos yra draudžiamos konstitucijoje, tas pats pasakytina apie Portugaliją. Bet čia kalbant apie dešiniųjų ideologijas tik tai. Jeigu kairių ideologijos e, tai yra, tai tada jų niekas neliečia, viskas tvarkoja. Bet iš principo man tokia, toks kišimasis, tokia intervencija neprimtina. Aš suprantu, kad tokiuose šalyse kaip mano Vokietijoje dėl istorinių priežasčių taip yra. Bet netgi ir vis tiek tai nėra labai sveika sistema. Taigi man labai svarbu šis pakeitimas, kur bandoma paaiškinti, kad esminė kontrolė nėra ideologinė kontrolė. Mums visiems tai yra aišku, bet kitiems tai gali būti netaip ne, ne jau aišku. Na ir neutralumo, bešališkumo, pluralizmo principo įtraukimas, ypatingai kalbant apie maksimalų pluralizmą, irgi yra labai svarbus. Ir taip pat norėčiau, kad komisija būtų ta institucija, kuri būtų atsakinga bet esu atviras ir kitiems sprendimams. Tačiau turime pasirūpinti, kad šis klausimas būtų tinkamai aptariamas čia. Aš atsimenu, Daf, Jetemakė, Villert, kiti kolegos tikrai labai daug kalbėjo ir apie tuos klausimus. Tai tikrai nėra nauja tema Na ir normalu ir būtina, kad mes aptartumėme ją dabar, nes matyti tai yra paskutinė galimybė. Nors aš manau, Mariet, kad Marieta, kaip visuomet, pasitelks visą išmonę ir pasieks puikaus kompromiso, kuris parlamentui suteiks stiprią poziciją tose dėrybose, kurios neišvengiamai turės iš, įvykti su kitomis institucijomis. Grazie. Ačiū. Dabar žodis ponui Guerrero. Gracias, señor presidente. Eh, yo creo que la... Ačiū, pana pirmininkė. Nemanau, kad pranešėja galėtų skūsti socialdemokratų pakeitimų gausa, nes mes pateikėme 14 pakeitimų ir tai yra tik tai maždaug 3,4 procento visų pakeitimų. Reikėtų pagalvoti apie bendrai pranešėjos požiūrį ir tai, kiek mes prisikendėjome nuo jos varstydami 17 straipsnį. Vienai per kitaip reikia tą pamiršti. Tačiau vykusios diskusijos svarbios ir tai, kad kai kurie nepateikia daugiau pakeitimų, nereiškia, jog nėra ko svarstyti. Yra daug klausimų, kuriuos būtina apsvarstyti tam, kad sustiprėtų parlamento pozicija ir konkrečiai Marietos pozicija, kai prasidės trejato dėrybos. Ji turi būti tikra dėl savo užnugario ir ponas Daf apie tai kalbėjo. Padėtis gana neaiški. Ir a, matome gana rimtą pasipriešinimą. parlamento pozicijai. Dabar registravimas ir su registracija susiję dalykai. Aš manau, kad būtų labai svarbu nustatyti objektyvius kriterijus užuot nustačius, kad registrac... už registraciją atsakinga institucija tai daro. Nes jeigu registracijos institucijai bus užkrautas toks darbas be aiškių kriterijų, bus labai sudėtinga tą padaryti. Nes, pavyzdžiui, kyla klausimas, tai kiekgi šalių turi, valstybių nori turi apimti um, tokią partiją, kiek ji turi turėti narių, kokie turi būti jos įstatai, ar juose turi būti kalbama apie pagrindinės vertybės, ar neturi būti užsiminta apie neeuropinius dalykus. Aš manau, kad yra ne tik smulkių klausimų. Kitas klausimas, kokia turėtų būti komisijos pozicija. Ar jinai turi išlaikyti neš, likti nešališką, ar jinai gali užimti kažkokią iš ankstinę poziciją. Parlamentas nebejotinai turi būti um, pluralistinės demokratijos žydinys. Komisijosgi pozicijos paprastai yra labai dažnai apspręstos iš anksto, daug daugiau visokio atveju negu parlamento. Aš pati nesu šešėlinė pranešėja, bet turiu pasakyti, nors ir nedalyvau diskusijose, nemanau, kad būtų blogai, jeigu būtų įsteigta kažkokia institucija, suburta grupė, kuri galėtų teikti patarimus, konsultacijas, nes kilus konfliktui, ypač vertinant, ar viena ar kita politinė partija nepažeidžia pamatinių ES vertybių, tai tada tikrai ne ES institucijos ar struktūros užsiims tokios partijos darbo vertinimu. O kilus konfliktui, kas įmanoma, visada būtinas teisminis konflikto sprendimo kelias. Ir tai galėtų būti teisingumo teismas, Europos teisingumo teismas ar kažkoks tai kitas kelias. Ir aš manau, kad jeigu pavyktų Marijatai susitarti dėl kompromisinių pasiūlymų, būtų puiku. Bet aš manau, mums reikia apsvarstyti objektyvių kriterijų nustatymą. Nes jeigu tie kriterijai bus neobjektyvus, veikimo laisvė bus apribota. Dabar kalbant apie mano frakciją. Ir jos teikti pakeitimą, aš ne, man nevertinčiau jų kaip labai prieštaringų Mes tengiamės vadovautis labai aiškia samprata tarp politinių samprata dar bendro darbo politinių frakcijų, kurios dirba parlamente, vadovautas skaidrumo principais, kuriais turi be kita ko sekti ir politinių partijų aukščiausiai vadovaujantis organai. Na ir taip pat tokie turi būti numatyti oficialūs kriterijai, kurie užtikrintų tinkamą vyrų moterų atstovavimo pusiausvyrą. Baigdama, noriu pasakyti, jog laiko neturime daug, nes kaip Marieta sakė, jeigu mes norime, kad iki kitų metų rinkimų visos tos taisyklės jau būtų įgyvendinamos praktikoje, mes negalim pernelyg užtęsti diskusijų. Ir nereikia pamiršti, kad dėrybos su taryba bus sudėtingos, nes taryba nėra užėmusi aiškios pozicijos daugeliu klausimų. Ir kas yra įdomu, ir net ir paradoksas, ponė Andžel, jūs kalbėjote apie demokratinį paradoksą ir šiuo atveju mes tikrai tą išvelgime, nes iš esmės nacionalinės politinės partijos nėr, nerodo didesnio susidomėjimo burtis į europinę savo politinės pakraipos partijų šeimą. Ir mes matome, kad štai čia glūdė gana rimti trikdžiai ir beje dėl šito reiks dėrėti su taryba taip pat. Ačiū, dabar žodis ponui Bronks. Trečiasis pakeitimas sako, kad Europos parlamentas, politinės partijos turi užtikrinti, ar laikomasi vertybių nu, nuostatų, bet tai yra šiek tiek subjektivus vertinimas. Kitas dalykas geriausia būtų, kad tokį vertinimą atliktų teisminė institucija, o ne politikų asamblėje. Galėtų būti, sakysime, išminčių grupė sudaryta, Tačiau manau, jog bet kuriuo atveju tokį vertinimą turėtų atlikti teisminio pobūdžio institucija, kuri yra saistoma teisės ir turi savo teisinę procedūrą. Be to, būtina, kad politinės partijos užtikrintų lyčių, vadovautųsi lyčių lygybės principų. Aišku, gali būti, kad yra ir daug moterų, bet uh, turiu pasakyti, kad pats Europos parlamentas yra geras pavyzdys tokios lyčių pusiausviros. Tačiau nustatyti tokį kriterijų, kuris gali tapti varžančiuoju kriterijumi, nebūtų labai gerai, nes um, yra politiniai klausimai, yra ideologiniai klausimai. Ir aš manau, kad tokio kriterijos nustatymas primestų tam tikrą poziciją pačiai politiniai partijai, nes politinės partijos gana svarbi funkcija yra atitinkamas veikimas, kuris grindžiamas vidaus taisyklėmis, o ne principų darau kaip noriu. Kitas dalykas, kad finansavimą turėtų gauti visi. Negalima apšaukti politinės partijos politiniais eretikais. Jeigu pasižiūrėsime totalitarinių, autoritarinių režimų praktiką, tai pamatysime, kad dauguma jų draudžia kurti politinės partijas. Tiksliau pasakius, draudžia kurtis politinėms partijoms, nes negavus į tam iš ankstinio leidimo. O mesgi bandome elgtis būtent pagal tą modelį dabar. Ačiū. Dabar žodis e, Efner. Ja, e, lieber Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Turiu atsiprašyti, nes ką tik atėjau į posėdį. Išvykau iš Müncheno 7 ryto, 9 buvau oro uoste. Tačiau keletą, val, keletą valandų vėlavo lėktuvas dėl sniego ir viso dėl to sukurto chaoso. Taigi, praleidau pirmąją diskusijų dalį ir neišklausiau to, ką pasakė Marieta Džianako pranešėja. Taigi, tai, ką pasakysiu, galbūt bus pakartojam, pakartojamas arba jau visiškai nereikalinga informacija, nes negaliu numatyti, kas buvo pasakyta tada, kai manęs dar nebuvo posėdėje. Bet aš norėčiau pasakyti, kas yra svarbiausia ir aktualiausia, į ką reikia atkreipti ypatingai dėmesį šiame pranešime. Pranešime, kuriam mano frakcija irgi pasiūlė pakeitimų. Pirmiausia, Europiniai demokratijai reikia europinių partijų. Nepakanka, kai europinė demokratija yra užtikrinama nacionalinių partijų. Taip pat nėra prasminga kurti europinę demokratiją su nacionaliniais subjektais, nacionaliniais rinkimais, nacionalinė politika. Tokiu būdu Europinė demokratija negali būti kuriama ir mes turime pasirūpinti, kad europiniai subjektai dominuotų europiniuose rinkimuose. Taigi mums reikia pasirūpinti, kad vyktų europinio lygio diskusijos, debatai, kurias, kuriuose dalyvautų europiniai kandidatai. Tai yra labai svarbus klausimas. Europinės partijos būtų šalia nacionalinių partijų ir galime netgi kalbėti apie europinės politinės šeimas, tai nebūtų vien tik tai rinkiminiai alijansai, bet galėtų kurti idėjas, pozicijas dėl to, kaip turėtų plėtotis Europa ir tas idėjas skleisti tam, kad rinkėjai galėtų rinktis iš vairių alternatyvų. Ir aš manau, kad man tai yra aktualiausias dalykas, kai kalbame apie tai, koks turėtų būti politinių partijų statutas. Dar vienas labai svarbus dalykas, prieš perinant prie detalių. Labai svarbu, kad mes susitartumėme, ką turime galvoje, kai kalbame apie partiją. Apie kokią konkrečiai partiją čia mes kalbame, kaip ją įsivaizduojame, kas būtų ta Europinė partija. Partijos nėra kokios tai oficialios valstybinės institucijos. Tai yra piliečių sambūris. Tai yra iš apačios provokuojamas ir skatinamas procesas, kai žmonės turi bendrų idėjų, nori susiburti ir jas skleisti. Taigi, tai turi kažkaip būti atspindėta teisinėme pagrinde. Mes nenorime, kad partijos būtų kokios tai, turėtų kokį tai oficialų stat, statutą. partija turi būti laisva, tiesiogiai, tiesiogiai subūriama ir tas jos pobūdis turi būti išsaugojamas. Ir man kyla klausimas, ar tas Europinės e, politinės partijos registravimo reikalavimas, kuris yra numatytas pranešime, ne, neužkelia kartelės per aukštai, nes jeigu mes kalbėtumėme demokra apie demokratiją, remtumėmės demokratiją, savo valstybėse narėse apskritai to klausimo ne visi suprastų. Kiltų klausimas, kaip įregistruoti politinę partiją. Daugelį šalių tiesiog tam reikia tik nurodyti, kad štai kuri politinė partija. Ir nekyla klausimas, ar kažkas turi tokią teisę ar ne. Tiesiog jeigu piliečiai nori susiburti į partiją, to pakanka, kad ta partija būtų sukurta. Ir jeigu yra surenkama pakankamai narių, Yra sukūriamas statutas, valdyba kokia tai išrenkama partijos ir viskas. To pakanka. Toliau perinant prie rinkimų. Svarbu, kad partija būtų atstovaujama kuo galima daugiau valstybių narių ir aišku turi būti nustatomi aukšti reikalavimai dėl finansavimo. Jeigu daugiau piliečių mano, kad ta partija atstovauja jų politiniai valiai, tuomet galima jai skirti daugiau, o kuo mažiau piliečių arba apskritai jokie piliečiai nemano, kad ta partija atstovauja jų politinę valią, tuomet finansavimas atitinkamai turi mažėti. Tačiau aš manau, kad būtų klaidinga tas pačias sąlygas nustatyti registravimui, galimybė dalyvauti rinkimuose ir finansavimui. nes kalbant apie finansavimą, aišku, kuo daugiau lėšų turi, tuo geresni ir sėkmingesni rezultatai. Tačiau kalbant apie registravimą, tarkim, čia kyli, kyla pavojus, kad gali atsirasti to išskirtinio klubo, išrinktųjų klubo įtvirtinimas. Na ir tie, kurie siekia demokratijos, turėtų pamastyti, kad būtų galima steigti tas Europinės politinės partijas, ko galima paprasčiau ir lengviau. Ir netaikant tokių griežtų sąlygų, kokios, tarkim, gali būti taikomos finansavimo klausimui. Aš e, girdėjau, kad pranešėja nelabai uh, džiaugiasi dėl to, kad pakeitimai buvo pateikti neperspėjus iš anksto, tačiau aš diskusijose dalyvau jau kurį laiką ir visuomet buvo teigiama, teigiami tie patys dalykai. Aš manau, kad esminis dalykas, kuris buvo pasiūlytas, į jį dėja pranešime nebuvo atsižvelgta. Ir aš dėl to ir esu susierzinęs. ir ten, kur, tarkim, susitarėme, kur buvo pasiektas konsensusas. Būtent dėl to, kad 15 procentų visos sumos, kuri būtų išmokama, e, būtų laikoma ta ribinė vertė, o 85 procentai jau priklausytų nuo, nuo to, kiek sėkmingi būtų rezu, rinkiminiai rezultatai. Aš manau, kad tos partijos, kurios yra patvirtinamos ir atitinka Europos politinių partijų statuto reikalavimus, tuomet svarbu, kad jos galėtų pradėti realią veiklą. Taigi tas pagrindas yra ta ribinė vertė ir aš manau, kad 15 procentų yra ta tinkama bazinė vertė. Ir nesuprantu, kodėl buvo pakeistas tas 15 procentų. tas procentas buvo sumažintas. Aš būčiau linkęs išsaugoti pirminį pasiūlymą. Dar vienas dalykas, kuris jau buvo paminėtas, yra susijęs su mumis parlamentarais. Būtent, kad mes galėtumėme nuspręsti, ką, ką galima pripažinti Europos politinę partiją, o ką ne. Aš manau, kad tai yra problematiška. Nesu dėl to įsitikinęs, visi esame iš partijų, atstovaujame partijas, partijoms. Tačiau nemanau, kad esame pakankamai nepriklausomi spręsti ir tai turėtų būti dviejų pakopų procedūra. Pirmiausia, institucinis patvirtinimas oficialių kriterijų pagrindų, o po to remiantis dar ir rekomendacijomis, kurias pateiktų atitinkama institucija, kurią, kuri primtų sprendimą. Yra rinkiminės komisijos, tarkim, veikiančios, man atrodo, visose valstybėse narėse. Ir aš manau, kad tokios rinkiminės komisijos ir galėtų geriausiai teikti tokius vertinimus. Na, o po to, remiantis jų nuomonę, mes galėtumėme priimti sprendimą. Taigi aš manau, kad mums reikalingas. Mes turime prisimti atsakomybę už politinės partijas ir, rink, ir, ir parlamento rinkimus, tačiau tai neturėtų būti kažkokia tai didžiulė biurokratija. Dabar kalbant apie metinių perviršių perkelimą, aš manau, kad reiktų atsižvelgti irgi į pagrindus, nežinau, ar tie pagrindai išliko. Ir taip pat yra daug kitų dalykų bet aš gal jų detaliai nekomentuosiu, pakeitimus jūs esate gavę, jie buvo pateikti. Ir dar kelios mintys. Laiko turime nedaug. Jeigu pažvelgtumėme į galutinius terminus valstybėse narėse, būtent iki kada jos turi pasirengti rinkimams. Ir yra šalių, kur turi būti pakeisti įstatymai, pavyzdžiui, Vokietijoje kai kuriuose šalyse įstatymų keisti nereiks, bet dėja Vokietijoje taip nėra. Taigi reikia atsižvelgti į tai, kad tam prireiks nemažai laiko. Ir vėliausiai iki vasaros atostogų mes turime galiausiai priimti sprendimą. Na ir antras dalykas. Yra nemažai pateikta pakeitimų, tai galbūt visai naudinga uh, ir pravartu, jeigu frakcijos ir šešėliniai pranešėjai susėstų kartu su pranešėja ir bandytų kažkaip parengti kompromisinius pakeitimus tam, kad tų pakeitimų skaičius sumažėtų. Na ir tikimės, kad gal pavyks mums bendros pozicijos pasiekti balsavimuose šiame komitete ir toliau jau būtų galima perėti prie dėrybų su taryba ir komisija. Ačiū poniai Džianaku, pranešėjai už šį labai sudėtingą pranešimą. Ji tikrai labai ryštingai ir kompetentingai rengė šį pranešimą. Ir manau, kad jeigu mes konstruktyviai, atvirai dėrėsimės, tuomet rezultatas bus puikus. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis Biland. E, ja, vielen Dank. Ich kann mich äh, der Einleitung äh, Ačiū, ponia pirmininkė. Aš negaliu sutikti su to, kas sakė. Aš galiu tik sutikti su to, kas sakė ponas Hefneris, nes dėl transporto trikdžių aš taip pat pavėlavau į posėdį. Ir tikrai galiu jam pritarti. Prieš vienerius metus aš pateikiau pakeitimus dėl svarbiausių dalykų ir nelabai suprantu, kodėl mano pakeitimai buvo sukritikuoti. Aš dabar negryšiu prie visų tų detalių, bet norėčiau pasakyti, kad teikiau pakeitimus dėl apibriešių keitimo. Pirmiausia, tai yra, kaip turi pasiskirstyti finansavimas ir kaip turi būti vykdomi rinkimai. Aišku, siekiama galimybės kuo paprastesnio oficialaus pripažinimo. Bet aš manau, kad Europinės partijos turi turėti galimybę dalyvauti ir nacionaliniuose rinkimuose, bet galbūt tokiuose partijose nėra a, tos konkrečios valstybės narės atstovų. Ir nepaisant to, kad yra nustatyti tam tikros lenksnės ribos, tokios partijos galbūt vienoje ar kitoje valstybėje narėje nesurinktų tų trijų e, procentų rinkėjų balsų, bet jos iš tiesų galėtų prisidėti prie bendros gerovės. Dabar dėl finansavimo reikėtų atskirti kai kuriuos dalykus ir tai padėtų galbūt mums išspręsti finansavimo skalės klausimą nuo 15 iki ko. Ar turėtum, reikia nustatyti e, bazinius rodiklius. Ar, sakysime, visos partijos, kurios e, gauna rinkimuose Europos parlamentą daugiau ne vieną procentą balsų turėtų gauti tam tikrą procentą finansavimo ir atitinkamai tikriausiai pasiskirstytų įgaliojimai. Dabar kitas dalykas - vertinimas. Jeigu nustatysime tam tikrus reikalavimus atsakysime balsavimui paštu. Taip pat, jeigu nustatysime e, reikalavimą įvertinti padarytą pažeidimą, tai pirmiausia, dėl pažeidimų reikėtų gal kreiptis, aišku, į teismą, į teisminę instituciją. Turi būti numatyto teisė į klausimą ir e, teisinės analizės. Nuostata taip pat turi būti. Dar vienas, mano galva, svarbus dalykas yra tam tikras draudimas dalyvauti politinėms partijoms referendumuose. Nes jeigu tokios teisės bus numatytos, tai labai gali būti, kad situacija bus iškreipta. Ir aš manau, kad e, negalima tokių dalykų daryti. Partijos iš tiesų turi išmanyti tą, ką jos daro. Kitas dalykas visada tikriausiai yra alternatyvų vietoje. Bet negalima numatyti absoliučių draudimų, kadangi tai pažeistų europinės teisės nuostatas. Aš manau, kad europinės partijos turėtų turėti pakankamai geras galimybės dalyvauti politinėme gyvenime visoje Europoje. Ir dar dėl to finansavimo. Tie, kurie neteisėtai įgyjo teisinį statusą arba neteisėtai panaudojo lėšas, turi būti nubausti. Ir uh, įvykus uh, tokiems atvejams partija vieneriems metams turėtų netekti finansavimo o sutaupyti pinigai turėtų būti skirstomi tarp kitų veikiančių politinių partijų. Ačiū, dabar suteiksime žodį pranešėjai. Kaip matote, buvo pateikta tiek pakeitimų ir sulaukta tiek daug reakcijų, kad e, galima tik tai suprasti, kad jūsų pakeitimas pateiktas pasiūlymas e, pranešimo projektas yra labai svarbus. Ačiū, ačiū gerbiami kolegos už jūsų pastabas. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti kelis dalykus. Šiandieną mes nesužinojame nieko naujo. Mes kalbame apie mechanizmą, e, kuris jau egzistuoja. Kalbame iš esmės apie procedūras, e, kurios buvo nustatytos Europos e, komisijos. E, dėl to, kuris e, komitetas e, šiuo atveju būtų kompetitingas, tai yra AFKO komitetas, kuris galėtų organizuoti klausimus su partijų, politinių partijų atstovams. Taip pat, jeigu yra, tarkim, informacijos, kad tam tikra politinė partija nesilaikė reikalavimų, taip pat tokios situacijos yra nustatytos taisyklėse. Ir kaip buvo siūloma komisijos, turėtų tokiu atveju būti e, sušauktas tas e, išminčių e, susitikimas bei atitinkamo Europos parlamento komiteto posėdis. Vėliau šis klausimas gali būti analizuojamas ir pirmininkų sueigoje, ir vėliau E, Europos teisingumo teisme. Taigi nekalbame apie, apie naujus dalykus. E, kai kalbama apie Europos parlamento vykdomą kontrolę, juk iš esmės Europos parlamentas metų metais kontroliuoja politinės partijas. O dėl politinių partijų organiza... registravimo Tai mes norime, kad būtų sukurta tam tikra speciali struktūra, kuri analizuos, pavyzdžiui, politinės partijos e, įstatus. Jeigu visi e, reikalavimai bus patenkinti, politinė partija bus registruota. Vėliau Europos parlamentas e, balsuos dėl tokių politinių partijų primtinumo balsavimo rezultatai bus viešinami oficialiajame leidinyje. Ir galiu sakyti, kad taip jau vyksta ir dabar, taigi nekalba apie, apie naujus dalykus. Mes neturime kurti kažkokių naujų mechanizmų kontroliai. Tiesiog bus sukurta tam tikra vidinė procedūra Europos parlamente e, politinių partijų registravimo registravimui. Aišku, jeigu bus tam tikrų skundų, e, kuriuos pateiks arba fizinis, arba juridinis asmuo teigiantis, kad politinė partija veikia nedemokratiškai, yra nedemokratinė, tada pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės yra galimybė išklausyti tokius asmenys atitinkamame kompetitingame, kompetitingame komitete. Na, o kalbant apie tuos e, išminčius, kurių turėtų būti trys, e, pasak komisijos, ir devyni, pasak e, pono DAF, na, tai dėl jų galime kalbėti dėl konkretaus skaičiaus. Tačiau, na, supraskite, kad galiausiai į visą procesą galima įtraukti ir Europos teisingumo teismą, siekiant užtikrinti, kad e, politinė partija būtų vertinama sąžiningai ir teisingai. Aš sutinku su tuo, kad na, nauja atsiradusi politinė jėga neturėtų būti mūsų vertinama kaip konkurentė ir atmetama neva kaip nedemokratinė. Būtent dėl tos priežasties yra sukur, sukurtos labai aiškios, skaidrios procedūros tokiems dalykams išvengti. Todėl išreikštos abejonės yra nepagrystos. Turiu pasakyti, kad toks mechanizmas jau egzistuoja metų metus. ir yra taikomos politinėms partijoms, kurios dar neturi Europinės politinės partijos statuso. reglamentu būtų sukurtas būtent tokios Europinės politinės partijos statusas. Dalykai, kurie nėra reglamentuojami reglamentu, būtų reglamentuojami, pavyzdžiui, nacionaliniu teisės aktu. Ir tokiu būdu mes galėtumėm išvengti teisės aktų ir reglamentavimo dublikavimuose. Taigi būtų parengtas vienas reglamentas, kuris reglamentuotų europinės politinės partijas, tačiau tuo pat metu e, nacionaliniu lygmeniu būtų galima patvirtinti teisės aktus, kurie reglamentuotų dalykus neįtrauktus į europinį reglamentą. Na, akivaizdu, kad reikia laikytis ir Maastrichto sutarties. Ir um, Europinė politinė partija turėtų turėti galimybės įsteigti ten, kur pageidauja. Tokia yra politinės partijos uh, teisė ir negalime to kvestionuoti. E, daug kolegų kalbėjo apie registravimo klausimą ir manau, kad daugelis jūsų abejonių yra nepagrystos, nes registravimas yra administracinis dalykas. Europos parlamentas šiuo atveju veikia kaip bet kuris nacionalinis parlamentas. Visose ES šalyse politinės partijos registruojasi parlamente. Ten vyksta jų registravimas. Konkrečiai, kartoju, politinės partijos e, turi užsiregistruoti parlamente. Todėl nėra jokios prasmės reikalauti, kad tokia kompetencija turėtų būti suteikta Europos komisijai. Kaip vykdomajai valdžiai galima suteikti tokią kompetenciją, tai yra registruoti politinės partijas. Dėl valdžios atskirimo principų toks dalykas yra neįmanomas. Aišku, mes sukursime tą išminčių grupę, kuri, kurioje galės dalyvauti netgi daugiau nei trys asmenys, kaip siūlė ponas Dav. Tačiau tai yra diskusijų objektas. Bet kuriu atveju, aš manau, kad daugelis abejonių nuogastavimų yra nepagrysti. Toliau dėl finansavimo dalykų. Ir kokia dalimi turėtų būti finansuojamos tos europinės politinės partijas. Turėtumėm atskirti du dalykus. Visų pirma, europinės politinės partijos pripažinimas ir jos finansavimas. Dabar, dabar yra egzistuoja. Dabar pagal esamą sistemą šie du dalykai yra aiškiai atskirti. E, ponas Efner kalbėjo apie e, perteklinių lėšų perkelimą į kitus metus. E, šis dalykas yra aktualus ne tik politinėms partijams, tačiau ir Euro, e, Europos lygio fondams. Taigi aš manau, kad jūsų pateiktas e, paaiškinimas arba nuogastavimas tikrai yra nepagrystas. Iš įvairių politinių frakcijų sulaukėme labai daug pasiūlymų. Pavyzdžiui, ponas DAF pasakė, kad na, Europinė politinė partija turėtų turėti narių bent iš septynių valstybių narių. Apie tai buvo kalbama ir piliečių iniciatyvoje. Taip pat e, toks principas buvo įtvirtintas ir ankstame režime. Todėl nesuprantu, kodėl toks dalykas dabar turėtų būti keičiamas. Europinė politinė partija apims e, narius iš kelių valstybių narių. Europinė e, politinė partija negali turėti atstovų tik tai iš vienos ES šalies. Na, tokius dalykus reikia aiškiai pasakyti, kadangi galbūt e, na, iškils tam tikrų neiškumų su e, taryba. Bet kuriuo atveju. Europinio lygmens politinių partijų egzistavimas tikrai nepakenks nacionalinėms politinėms partijoms, bet tuo pat metu mes padėsime, tarkim, regioninėms politinėms partijoms, kurios galės e, dalyvauti Europinės politinės partijos veikloje. Tai reikia pabrėžti. Kai kurie jūsų nuogastavimai, kaip sakau, yra nepagristi Dar kartą kartoju, sistema jau egzistuoja, jokių naujovių nenumatoma. Tačiau sukūrus, parengus reglamentą, viskas taps aiškiau. Atsiras E, didesnis aiškumas dėl struktūros, dėl institucijos, kurioje turėtų vykti Europos parlamento, tiksliau, Europos e, politinių partijų registravimas. Taip pat ir e, tai, kada Europos politinė partija įgyja tokį statusą. mes negalime sakyti, kad Europos parlamentas taps na, tų Europos partijų mm, partneriu ir kažkaip bandys įtakoti vienos ar kitos politinės partijos likimą. Jeigu taip sakote, gerbiami kolegos, įžeidinėjate patį Europos parlamentą. Mes negalime sakyti, kad Europos parlamentas yra šali, šališkas. Europos parlamente posėdžiauju daugiau nei 700 e, Europos parlamento narių atstovaujančių e, kelias dešimtis e, politinių partijų. Ir apskritai Europos parlamentas jau įrodė e, ir tarybai, ir komisijai, kad e, yra atsakinga institucija. Ir man atrodo, kad Europos parlamentas tikrai visada e, laikėsi demokratijos ir skaidrumo principų. Ir dėl tokių dalykų negalime diskutuoti ar juos kvestionuoti. Be kita ko, e, naujame reglamente numatomas bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Taigi negalime uždrausti registruoti vieną ar kitą politinę partiją vien dėl to, kad e, politinė partija laikosi visiškai uh, kitokios e, pozicijos. Visų pirma, reikės įsitikinti, ar politinė partija atitinka reikalavimus, laikosi demokratijos principų, na ir sprendimus priims e, aiškios e, struktūros. Aiškiai nustatytos struktūros. Taigi sprendimą priims ne tik tai Europos parlamentas, tačiau turės bendradarbiauti, tarkim, pavyzdžiui, ir su nacionaliniais parlamentais. Uh, Kaip jau buvo sakyta, Europos politinės, politinės partijos turės būti registruojamos Europos parlamente. Labai dėkoju e, socialistų frakcijai, kuri pateikė 14 pakeitimų pasiūlymų, aišku, dėl jų galima tartis, ieškoti kompromisų, taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems e, kolegoms. Jeigu mes išlaidysime savo bejonės dėl europinių e, partijų uh, registravimo, taip pat ir dėl jų, jų priežiūros ir finansinių dalykų. Tai bus labai puiku. Pa, aš, pavyzdžiui, pasak, pasisakyčiau už tokį lėšų paskirstimo modelį 10 procentų ir 90. 10 procentų tai bus privalomas e, finansavimas, o 90 procentų E, finansavimo priklausys nuo e, pasiektų rezultatų rinkimų metu. Aišku, galutinis e, rezultatas, koks bus šis reglamentas, priklausys nuo dėrybų su taryba ir su komisija. O aš norėčiau padėkoti kolegams, kurie pateikė šitiek daug pakeitimų pasiūlymų. Tai rodo, kad jūs tikrai esate susidomėję šiuo klausimu. Taip pat man įdomu būtų sužinoti, ką mano paprasti ES piliečiai. Nes galiausiai reglamentas tai ne vien tik tai finansavimo, finansavimo klausim, klausimus reglamentuoja. Be abejo, Finansavimo klausimas yra labai aktualus, turi būti aiškiai apibrieštas ir turi būti sukurtas toks modelis, kad Europos politinės partijos nepultų registruotis vien dėl to, kad galėtų gauti daugiau lėšų. Ačiū, sako pirmininkas. Balsavimas šiuo klausimu turėtų būti vasario 19 dieną. Tačiau aš norėčiau paklausti, ar galime pereiti iš karto prie balsavimų, o galbūt reikėtų organizuoti dar vieną posėdį ir jo metu ieškoti kažkokių kompromisų. Tokiu atveju reikės ieškoti e, na, datos, kada būtų galima organizuoti tą, tą papildomą posėdį Strasbūro po e, sesijos metu. Pranešėja, ką Jūs manote šiuo klausimu? Iš tiesų, pirmininkė, galbūt pirmadienį būtų galima organizuoti tą papildomą posėdį. Dar reikalingas vienas posėdis, kurio metu reikėtų susėsti ir pakalbėti. Per tą laiką aš susisieksiu su šešėliniais pranešėjais ir žiūrėsime, kokius kompromisinius pasiūlymus galima pateikti, kad būtų galima susitarti. Ačiū. Taigi darykime taip, kaip sako pranešėja. Bus organizuotas papildomas posėdis šiuo klausimu pirmadienį, vasario ketvirtą dieną Strasbūrė. O balsavimas įvyks, kaip ir numatyta, vasario 19 dieną. Šiuo metu e, pagal darbo tvarkę turėtumėm pereiti prie septinto klausimo dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetinėme institute Florencijoje. Tačiau jau yra penkios, penkios valandos, todėl būtų geriau pereiti iš karto prie balsavimo. Jau sakėme anksčiau, kad e, balsuosime vien tik tai dėl Europos e, ekonominės politikos koordinavimo semestro nuomonės projekto, nes e, dėl Europos demografinės statistikos balsuosime rytoj 10 val. Aišku, su sąlyga, kad dėl šio klausimo susitars koordinatoriai. O koordinatorių posėdis įvyks ne šiandien, o rytoj nuo 9 iki 10 val. Taigi pereikime prie e, balsavimų Europos ekonominės politikos politikos koordinavimo semestras 2013 metų metinė augimo apžvalga. Jeigu esame pasirengę, e, siūlau balsuoti už pirmą pakeitimą. Jį pateikė kolega Dafas dėl šeštosios dalies. Kas už? Ponas Daf, norite pasisakyti? Kas už? Keliame rankas. Kas prieš? Taigi, dar kartą, kas už pirmą pakeitimą? Pakelkime rankas. Kas prieš? Patvirtinta. Balsuojame dėl antro pakeitimo, dėl septintosios dalies. Vėlgi autoris Davkas už. Kas prieš? Patvirtinta. Tiksliau, kas susilaikė? Patvirtinta. Vienas susilaikė. Perkime prie trečio pakeitimo dėl 16 e, dalies. Jis yra nebeaktualus, taip? Tada siūlau balsuoti dėl ketvirtosios, dėl ketvirto pakeitimo pasiūlymo 17 dalies. Autoris ponas Dafas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Balsuojame dabar dėl viso nuomonės e, projekto. Kas už? Kas prieš? Niekas nebalsuoja prieš, kas susilaikė vieno susilaikė, du susilaikė. Patvirtinta. 12 už, niekas prieš, du susilaikė. Sveikiname nuomonės referentą ir dabar galime pereiti prie paskutinio darbo atvarkės punkto. E, susijusio su reglamento 354 pakeitimu dėl institucijų ar istorinių archyvų deponavimo Europos universitetime institute Florencijoje. Kaip žinote, šis klausimas yra reglamentuojamas Europos veikimo sutarties 352 straipsnio. Taigi, Deja, Europos parlamentas šio pasiūlymo atžvilgiai negali teikti pasiūlymų, tiesiog suteikti pritarimą arba ne dėl komisijos pasiūlymo. E, šiuo klausimu yra kompetitingas kultūros komitetas. Tačiau e, nusprendė, kad nebu, nerenks kažkokio e, nuomonės e, projekto, tačiau pasisakys tada, kai jau vyks balsavimas taryboje. Šio naujo pateikto pasiūlymo tikslas yra užtikrinti, kad e, Europos e, institucijų archyvų administravimas ir toliau vyktų Europos universitetinėme institute Florencijoje, e, vadovaujantis tvirtų teisinių ir finansinių pagrindų įvairios ES institucijos laiko e, turimus duomenis būtent tuose archyvuose ir yra suinteresuotos didesniu e, skaidrumu. Pavyzdžiui, ir dėl pačių dokumentų saugojimo ir laikymo ir administravimo. Todėl Mes e, tikrai taip pat norėtumėm, kad e, e, na, archyvai taip pat būtų prieinami, kad tai nebūtų tik tai, na, šiaip kažkur užrakinti pat, neprieinamuose patalpose dokumentai, tačiau prie, prieinami ir platesnė visuomeniai. Uh, Atrodytų, kad e, darbas taryboje su šiuo reglamentu vyksta, o Europos parlamentas tiesiog e, na, gali parengti e, trumpą pranešimą dėl to, ar e, gali pritarti tokiam reglamentui ar ne tiesiog duoti sutikimą. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Jeigu ne, tada Lauksime tarybos e, dokumento šiuo klausimu, kuriuo turėtų būti pakeistas reglamentas 354 dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetinėme institute Florencijoje. Daugiau atrodo darbo atvarkėje punktų nebėra. Ir Kaip sakiau, ne vieną kartą koordinatorių posėdis yra atidėtas. Šiandieną koordinatorių posėdis e, yra neįmanomas, todėl kad kai kurie e, kolegos negali atvykti, ponas Tarkovski ir Gualtieri. Todėl koordinatorių posėdis perkeliamas į rytojui. E, nuo 9 valandų įvyks koordinatorių posėdis, o AFKO komiteto posėdis prasidės 10 valandą. 11 val. turiu priminti, kad e, atvyks e, Airijos Europos reikalų ministrė. Deja, kitaip, e, kitaip elgtis negalime, todėl norėčiau padėkoti už šiandienos darbą ir pasimatysime rytoj.